Dėl pranešimo balsuosime rytoj pusę dvyliktos. Kitas posėdis vyks rytoj, antradienį gruodžio 10 dieną 2003 metų nuo 8.30 iki 11.20.